Herzlichen Dank für die freundliche Dėkoju. Dėkoju, kad taip draugiškai mane pasveikinote. Šį rytą dalyvavau Kozako susitikime Hagoje, tenai pristačiau EPP poziciją dėl migrantų. Tai buvo svarbus renginys. Vakar taip pat vyko svarbi diskusija dėl parlamento vykdomos parlamentinės e, užsienio politikos priežiūros. Ir parlamentarams nebuvo leisti pasisakyti per tą diskusiją ir aš Kozoko susitikime apie tai kalbėjau. Aš galvoju, kad svarbu buvo į tai atkreipti dėmesį. Ir e, aš taip pat e, pasakiau, kad e, Užsienio reikalų komitete situacija yra kur kas geresnė. Dabar periname prie balsavimų ir balsuosim dėl prosąjungo bendro saugių kilmės šalių sąrašo sudarimo. Aš norėčiau paklausti pono Radoš, ar jis norėtų ką nors pasakyti? Ne? Gerai, tuomet iš karto periname prie balsavimo. Antrasis, šešės ir ketvirtasis pakeitimai, kas už, prieš, susilaikė, atmesta. Šešiasdešimtasis, kas už, kas prieš, susilaikė, atmesta. Šešdešimt pirmasis, kas už, prieš, susilaikė, atmesta. Šešdešimt antrasis, kas už, atsiprašau. No, but there are some from other groups. We cannot do that. Uh, Gerai, balsuojame dėl visų Schaffhauserio pakeitimų kartu. Ar ponas Schaffhauser tam neprieštarauja? Visi Schaffhauserio pakeitimai, dėl jų balsuojame kartu, uh, dėl jų visų kartų balsuojame. Gerai, kas už Schaffhauserio pakeitimus? Kas prieš? Kas susilaikė? Niekas nesusilaikė. Taigi, šie pakeitimai yra atmesti. Dabar perėmėme prie 63 pakeitimą. Kas už? Kas prieš? Na, panašu, kad reikėtų pasitikrinti elektroniniu būdu. Tikriname, balsuojame. Atmesta 23 už, 30 prieš. 65 kas už, kas prieš. Susilaikė patvirtinta. Šešdešimt septintasis kas už, kas prieš. Pasitikrinkime elektroniniu būdu. Balsavimas baigtas. Atmesta 29 balsavus prieš, 24 už, 69 kas už, prieš, susilaikė, patvirtinta. 70 kas už, prieš, susilaikė, patvirtinta. 73 kas už, prieš, susilaikė, atmesta. 74 už, prieš, susilaikė, atmesta. 75 kas už, prieš, susilaikė, patvirtinta. 77 kas už, prieš, susilaikė, atmesta. 82 kas už, prieš, susilaikė, atmesta. 83 kas už. Aštuoniasdešimt antrasis norime, kad pasitikrintume. Gerai, gerai, balsuojame. Balsavimas baigtas. Atmesta. 33 balsavus prieš. 83 kas už, kas prieš, susilaikė, atmesta. 87 kas už, prieš, susilaikė, atmesta. Kitas atkrenta, 85 toliau už, prieš, susilaikė, Atmesta. 88. Kas už? Kas prieš? Susilaikė. Atmesta. Trisdešimt ketvirtasis, kas už, kas prieš, kas susilaikė, patvirtinta. Trisdešimt šeštasis, kas už, kas prieš, susilaikė, patvirtinta. Toliau 38 kas už, prieš, susilaikė, patvirtinta. 41. Kas už, kas prieš, susilaikė, patvirtinta. Toliau 43. Kas už, prieš, susilaikė, patvirtinta. Toliau Kastaldo, Hadė Džordžio ir Valero pakeitimai be Šefhauserio pakeitimo. Kas už šios pakeitimus? Kas prieš? Susilaikė. Atmesta. Pirmasis kompromisas. Kas už, kas prieš, susilaikė patvirtinta. Dešimtasis pakeitimas atkrenta, toliau periname prie keturioliktojo pakeitimo, kas už, kas prieš, susilaikė, atmesta. Penkioliktasis, kas už, prieš, susilaikė, atmesta. Septynioliktasis, kas už, prieš, susilaikė, atmesta. 18. Kas už? Prieš. Susilaikė. Atmesta. 19. Kas už? Prieš. Susilaikė. Atmesta. 20. Kas už? Prieš. Susilaikė. Atmesta. 23. Kas už? Prieš. Susilaikė. Atmesta. 22. Kas už? A, gerai, pasitikrinkime balsavimo rezultatus dėl 23 pakeitimo. Balsuojame. Balsavimas baigtas. 22 balsavo už, 35 prieš. Atmesta. Toliau. 22 kas už, kas prieš, kas susilaikė. Atmesta. 24 kas už, prieš, susilaikė. Atmesta. 25. Kas už? Prieš. Susilaikę. Pasitikrinkime. Dvidešimt šeši balsavo už, trisdešimt du prieš atmesta. Dvidešimt šeštasis, kas už? Prieš. Susilaikę. Pasitikrinkime. Balsuojame. Balsavimas baigtas. 31 narys balsavo už, 26 prieš, 27 prieš, patvirtinta. Toliau 28 už, prieš, susilaikė, patvirtinta. Trisdešimtasis, kas už? Prieš. Susilaikė atmesta. Dėmes Makerio 51 pakeitimas, kas už, prieš, susilaikė, atmesta. Galutinis balsavimas. Prašau balsuoti. Apšimas geschlossen. Balsavimas baigtas. Šis dokumentas patvirtintas 29 balsavus už,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 Ar pranešėjas norėtų ką nors pasakyti? Ne. Tik du pakeitimai. Pirmasis, antrasis pakeitimai, dėl jų kartu balsuojame kas už, prieš, susilaikė, atmesta. Dabar balsuojame dėl viso dokumento su atmestais pakeitimais. Dėl viso dokumento elektroninis balsavimas. Das Gericht ist mit 51 Ja, 5 Nein. 51 balsavo už 5, prieš 2 susilaikė. Šitą komentas yra patvirtintas. Wir kommen nun zum Tagesordnungspunkt 15. Dort wird uns Bruce. Dabar periname prie Bruce Stokes pristatymo. Jau ne pirmą kartą jis pristatys mums atliktą tyrimą ir papasakos mums apie Pew Research Center atliktą tyrimą. Labai malonu Jūs matyti, ponia, prisijunkite prie mūsų. Prašom. How long are you in town?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 You will become my successor. Okay. Should I start, or what do we yeah. do? You're grooming him. You're grooming him. I, I would like to thank you all for the. Norėčiau padėkoti Jums už tą galimybę ir garbę pasidalinti e, visuomenės nuomonės rezultatais apie tai, kaip europiečiai mato Europą pasaulyje ir mano pirmininkas yra iš tikrųjų, šis pirmininkas šio posėdžio yra mano senas draugas, tikrai labai vertinu tą galimybę pristatyti e, jums. Šis tyrimas yra taip pat vykdomas kas keletą metų ir Junktinėse Amerikos valstijose. Ten klausome amerikiečių, kaip jie mato savo vietą pasaulyje. Šiame tyrimė mes paklausėme europiečių, kad galėtume palyginti vėliau rezultatus su amerikiečių rezultatais. Vėliau taip pat pateiksime ir ataskaitą, kaip indai, japonai ir kinai mato savo vietą pasaulyje. Pew Research centras atlieka E, šį, šio, tokius tyrimus, tai yra Vašingtonė įsikūręs visuomenės e, tyrimų centras, tai yra ne pelno siekianti organizacija, nepalaikanti jokios politinės partijos. Galėčiau, aišku, e, daugą aiškinti ir pasakoti apie jį, bet jūs, man atrodo, politikai tikrai suprantate, kad tokių duomenų svarba yra mums visiems labai didelė. Taigi, E, koks yra tikslas e, tokio tyrimo? Buvo siekiama e, suvokti, kiek galbūt europiečiai jaučiasi izoliu, izoliuoti, kiek vieningi. Taigi, nes visi dažnai pasakojame istorijas apie amerikiečius, kad jie yra protekcionistai, taip pat izoliuoti nuo kito pasaulio. Tai tvarkoj, bet e, europiečiai irgi dažnai sako, nemėgstame amerikiečių, mes ne, esame už laisvą priekybą, e, mūsų požiūris yra tarptautinis ir taip toliau ir panašiai. Bet mes norėjome sužinoti, kągi galvoja visuomenė ir kokias nuostatas ji turi. Taigi mes paklausėme, ar mūsų šalis turėtų, ar Europa šiuo atveju turėtų spręsti problemas pati ar turėtų galbūt e, pasitelkti kitas šalis. Ir būtent tai padeda atsakyti į klausimą, ar šalis e, žvelgia į save izoliuotai ar vieningai ir suvokia savo buvimą su kitomis šalimis. Aišku, vieno atsakymo būti negali, bet svarbu yra tai, kad vidurkis yra 56 procentai Europoje. Tai reiškia, kad žmonės e, iš esmės yra linkę spręsti problemas e, pas save savo namuose. Kitų problemos joms yra neaktualios. E, JAF vidurkis yra 57 procentai. Taigi tokio izoliuotumo vidurkis yra toks. Aišku, tą rodiklį galima pavadinti ir kitaip, bet europiečiai ir amerikiečiai šiuo metu labai panašiai žvelgia į šią problemą gal, noriu pasakyti, kad e, toks požiūris per pastaruosius keletą metų Amerikoje um, yra labiau toks izoliuotas ir šiaip amerikiečiai labiau save suvokia kaip izoliuotą šalį, labiau nei europiečiai. E, galbūt taip atsitiko dėl euro krizės, nes Europoje požiūris nepasikeitė. Uh, Klausimas gali kilti, kodėl tyrėte dešimt Europos šalių, e, kadangi e, toks yra biudžetas ir mes tikrai pasirinkome tas šalis, e, kurios visos sudėjus apima 82 procentus visų gyventojų ir tai yra didžiausios, didžiausio ūkio šalis. Kitoje skaidrėje mes uh, galvojame apie ar mūsų e, jūsų šalis turėtų vadovauti savo interesais nacionaliniais, nepriklausomai nuo kitų valstybių, ar turėtume atsižvelgti į savo sąjungininkų e, požiūrį ir interesus. Kaip matote, graikai e, daugiausia sako, kad nelabai mums rūki, du trešdaliai vokiečių sako, kad tikriausia reikėtų atsižvelgti į savo sąjungininkų nuomonę interesus. 51 procentas JAV e, vadovaujasi savo šalies interesais ir likusieji tik tai galvoja, kad reikėtų atsižvelgti į sąjungininkų interesus. Taigi mes iš tikrųjų amerikiečiai esame panašus į europiečių šio klausimu. Dabar e, mes labiau e, galvojame apie save ir mažiau apie užsienio politiką. Kitoje skaidrėje buvo užduotas klausimas, e, kuriuo buvo siekiama išsiaiškinti, kaip žmonės suvokia savo šalies padėtį pasaulyje. Ar ji yra svarbi, ar nėra svarbi, prieš, ar svarbesnė prieš dešimt metų buvo, ar ne, ar svarba išliko tokia pati. Taigi, aišku, graikai. Uh, labai yra nusivylę e, dėl savo šalies vaidmens pasaulyje. Du trešdaliai sako, kad mes esame e, daug mažiau svarbus nei prieš dešimt metų. Šeši iš dešimties vokiečių sako, kad jų šalis vaidina didesnį vaidmenį dabar nei prieš dešimt metų. Aišku, tie požiūriai galbūt nėra labai tikslus, bet jau taip bent pasakė visuomenės atstovai. 46 procentai amerikiečių teigia, kad uh, prieš dešimt metų Amerika vaidino didesnį vaidmenį pasaulyje nei dabar. Ir man atrodo, tai galbūt paaiškina, kodėl e, Trum, e, Trumpas šiuo metu e, taip puikiai naudoja tą posakį, padarysiu Ameriką vėl tokią galingą, kaip buvo ir jam puikiai tai sekasi. Tai aišku, jūs irgi galite savo užduoti klausimą, ar JAF yra tokia pati svarbi, kaip ir buvo anksčiau, ar ne. Kitoje skaidrėje, e, man atrodo, pateiktas toks prieštaravimas. Mes klausėme visuomenės atstovų, ar jų šalis vaidina svarbu vaidmenį užsienio politikoje. E, visuomenė galvoja, kad ES vaidina svarbu vaidmenį e, pasaulyje ir pasaulio užsienio reikaluose, bet klausimas buvo šiek tiek užduotas kitaip. Ar ES turėtų vaidinti svarbu vaidmenį ir aišku, dauguma pasakė taip. Tačiau, aišku, e, Europos patrauklumas kitoje skaidrėje pamatysite sumažėjo dėl e, Rusijos e, problemos, dėl kitų problemų. Iš tiesų, vis dar gyvename tokiame idealistiškame ir romantiškame laikotarpyje, kai tikime ES e, ateitimi. Prieš dviejus metus, atsimenu, paklausėme europiečių, kokie yra ES požymiai. Ir visi sakė, kad jie kišasi visur, jie yra per daug biurokratiška, tačiau suteikia uh, tą klėstėjimo jausmą. Ir vis dar žmonės prisimena tą, kad ES yra E, tokia, kuri turėtų vaidinti svarbesnį vaidmenį. Galbūt e, jie ir kritikuos ES, bet vis dar visuomenė tiki tą mintimi. Aišku, iššūkis kyla to pasiekti, tačiau e, žmonės vis dar neatsisako tos ES idėjos. Dar vienas klausimas, kuris, kai galvojame apie užsienio santykius, transatlantinius santykius, e, kas yra stipresnis, ar Europa, ar Amerika, bet kai klausome Europos, ar parama e, ir šalies įtaka e, pasaulio ekonomikoje yra geras ženklas ar ne. Tik 44 procentai amerikiečių sako, kad dalyvavimas pasaulio ekonomikoje yra gerai. 59 procentai sako, kad ne. Taigi, e, bent jau tokia yra visuomenės nuomonė. Dar vienas dalykas, kurį tyriame tokiuose tyrimuose, yra, ar yra regioninių skirtumų. Taigi šioje skaidrėje matote ypač tas e, nuolatinis skirtumas tarp visuomenės nuomonės Vokietijoje ir Prancūzijoje. Na, aš galvojau, galbūt kitas šalis reikėtų tirti, bet Vokietija ir Prancūzija yra būtent tos šalis, kur nuomonės labai išsiskiria. Jie skirtingai vertina tos pačius dalykus. Dar e, galbūt būtų įdomu palyginti skirtumus tarp šiaurės ir pietų. Bet e, Ispanai e, labai panašiai vertina įvairius klausimus kaip ir šiaurės europiečiai, kaip olandai, kaip švedai, labiau, nei, labiau panašiai nei, pavyzdžiui, italai. Taigi panašumų yra daugiau. Jūs galbūt apie Ispaniją daugiau išmanote negu aš, bet įdomu būtų panagrinėti tą. Praleisiu keletą skaidrių, nes apie tai jau kalbėjome, apie europiečių ir amerikiečių požiūrį. Vėliau mes paklausėme piliečių, kas yra didžiausias jūsų e, šalies grėsmės. Tai yra tarptautinės grėsmės. Ir islamo valstybė, terorizmas yra beveik visų didžiausias priešas didžiausia grėsmė. Ir amerikiečiai e, irgi teigia, 80 procentų jų sako, kad Islamo valstybė yra didžiausias tarptautinis priešas arba grėsmė. Klimato kaita taip pat didžiulė problema, taip mano daugiausia europiečių. 53 procentai tik tai e, amerikiečių galvoja, kad klimato kaita iš vis yra kažkokia grėsmė. Tačiau taip pat mes uždavėme uh, pateikėme kitus variantus, kur pamatėme, kad žmonės nelabai nerimavo dėl šitų dalykų. Pavyzdžiui, įtampa su Rusija, tik Lenkai labai yra sunerime dėl to. Kiti europiečiai netiek. E, Kinijos e, kaip pasaulio lyderės iškilimas e, tik tai 50 procentų amerikiečių taip mano. E, arba net tiek mano, o europiečiai taip negalvoja. JAF e, įtaka ir gale e, grėsmę kelia Ispanijai ir porai kitų šalių, kitoms ne. Na, kalbant apie euroskeptiškumą. Euroskeptiškumas Europoje dėl krizės, nuo pat krizės pradžios vis didėja. Mes jau turbūt 15 metų atliekama tyrimus ES ir matome, kad eurokrizės metu įkarštėje e, tas požiūris suprastėjo, vėliau šiek tiek pasikeitė situacija, 14-15 metais jį pagerėjo, šiais metais vėl matome yra mm, euroskeptiškumo mm, palankumas jaučiamas Galima, aišku, kelti klausimą, kodėl taip yra. Matome, kad e, pritarimas ES tikrai mažėja. 16 procentinių punktų Ispanijoje e, sumažėjo, taip pat kitose šalise ir per tokį trumpą laiką nuosmukis yra tikrai didžiulis. O čia matote to palankumo ES pasiskirstimas visoje E, Europos Sąjungoje. Matote, kad pasiskirstimas gana e, e, platus, tik tai 71 procentas, net 71 procentas graikų nepalankiai žvelgia į Europos Sąjungą. Nepaisant to, kad Lenkijos ir Vengrijos vyriausybės tikrai susiduria su problemomis čia Briuselėje, bet visuomenė, kaip matome, ES idėją palaiko. Dar vienas įdomus dalykas yra tas, kad uh, būtent jaunimas palankiau vertina ES nei vyresni žmonės. Ir tai yra statistiškai reikšmingos vertės visoje ES. Taigi skirtumai tarp kartų egzistuoja, jaunimas, kaip matome, e, dė, net dėl didelio nedarbo tose valstybėse vis dar tik ES ateitimi. O, e, kaip matome, vyresnė karta nebepasitikė Europos projektu. Taip pat uždavėme klausimą, kaip ES mm, valdo tam tikrus klausimus, taip pat ir šiuo atveju pabėgėlių krizę. Matome, kas pritarė, kas ne. Ypač Graikija, Italija, Ispanija šalis labiausia nukentėjo nuo pabėgėlių krizės, aišku, nepritarė problemos valdymui. Kai kurios šalis, pavyzdžiui, tokios kaip Vokietija, priėmė labai daug pabėgėlių, ir vis tiek pritarė. Taip pat uždavėme klausimą, kaip ES e, valdo ekonominę situaciją, ar pritarėte ar ne. Matote, aišku, e, vokiečiai yra mažiausia kritiški, graikai labiausia kritikuoja situaciją. E, taip pat E, uždavėme klausimą dėl Rusijos, kaip ES e, valdo situaciją su Rusija arba kokia ES politika Rusijos atžvilgiu. Šis klausimas buvo labai svarbus. Aišku, respondentai gali atsakyti vienaip ar kitaip dėl skirtingų priežasčių. Ir vėliau pateiksiu skaidrę šiek tiek padedančią tą suvokti. 69 procentai graikų kritikuoja ES politiką Rusijos atžvilgiu, ar jie iš tikrųjų galvoja, ar kad ES per daug griežto laikosi požiūrio ar per daug lankstaus. Čia, aišku, kitas klausimas. Tas pas pasakyti nėra apie Švediją. O čia, šioje skaidrėje, galbūt e, mums pavyks atsakyti tą klausimą. Mes uždavėme klausimą, ar norėtumėt, kad politika Rusijos atžvilgių būtų griežtesnė, ar santykiai turėtų būti geresni. E, graikai pasakė, e, turime e, užmėgsti geresnius ekonominius santykius, o tarkim švedai sakė, kad politika turėtų būti daug griežtesnė Rusijos atžvilgiu. Taigi, tie iš jūsų, kurie studijavote politiką, politikos mokslus, tikriausia, e, jūsų nestebina, kad visuomenė skirtingai atsako į tos pačius klausimus. Ir būtent jūs, politikai, turėtumėte tinkamai aiškinti e, to, tokius skirtumus. Tai yra iššūkis, e, su kuriuo susidurėme visi. Šį klausimą uždavėme visoje Europoje. E, diskusijose dėl Junktinės karalystės e, išstojimo ir referendumo. Taigi, e, tai yra nesutarimas dėl tos glaudesnės sąjungos. Aš galvoju, kad klausimas yra toks, ar norite, kad ES turėtų labiau decentralizuota ar daug labiau susijusi. Dėl to uždarėme šį klausimą visoje Europoje ir matote, 65 procentai Junktinės karalystės piliečių teigia, kad e, galia turėtų būti sugražinta Londonui. Dėl to tikriausiai ten ir vyksta referendumas. Bet įdomu yra tai, kad tik mažuma kitose šalise uh, e, pasakė, kad uh, galia turėtų sugrįžti į mūsų sostinės. Taigi, nesvarbu, kaip Britai nubalsuos 23 e, birželio, diskusijos tuo nesibaigs. Diskusijos tęsis, ar tos Europos turėtų būti daugiau, ji turėtų būti labiau centralizuota ar ne. Na, užsienio politika e, yra gale, tai yra ta kietoji ir minkštoji gale, kaip europiečiai tą suvokia. Vieną klausimą dėl minkštosios galios formulavome štai kaip. Ar žmogaus teisų situacijos gerinimas visame pasaulyje turėtų būti vienas iš mūsų reformų variklių ar pagrindinis variklis. Europiečiai nelabai sutarė ties šio klausimu. Vokiečiai, švedai, ispanai galvoja, kad žmogaus teisės turėtų būti vienas iš svarbiausių dalykų užsienio politikoje. Pavyzdžiui, vengrai visai tam nepritarė, Įdomu yra tai, kad vidurkis 42 procentai visoje Europoje sako, kad e, užsienio politikos tikslas turėtų būti žmogaus teisės. Mūsų, man atrodo, e, požiūris labai panašus yra. Kalbant apie dalyvavimą besivystančiame pasaulyje, ekonominį dalyvavimą, ar turėtume investuoti daugiau, ar ne, ar galbūt turėtume importuoti daugiau. Uh, bei teikti užsienio pagalbos. Įdomu buvo tai, kad vidurkis Europoje dėl e, didinimo užsienio pagalbos buvo 53 procentai, importas 64, o e, vietos įmonių investicijos e, į besivystančią šalį 76. Matote, šalių pasiskirstimas irgi skiriasi. Taigi, europiečiai labiau remia e, užsienio pagalbą besivystančiom šalims nei amerikiečiais. Aišku, jūs geriau galbūt žinote e BPO tikslus nei mes. Taip pat mes uždavėme klausimą dėl uh, e, požiūrį į NATO. Ar taip pat lyginome, ar pasikeitė situacija per pastarosius keletą metų. Uh, ES vidurkis e, yra geresnis nei JAV, 53 JAV, 59 procentai palankiai vertina NATO Europoje. Tačiau, kaip matote, atsakymai buvo tikrai įvairūs. 21 procentas amerikiečių sako, jie iš vis neturi nuomonės dėl NATO. E, JAV valstybės departamentas sako, kad turime šiek tiek gal šviesti žmonės apie e, NATO, e, nes tam nebuvo skirta visiškai e, jokių pajėgumų. Aš augau tada, kada NATO o, iš tikrųjų buvo, vis buvo, o, išaugo nauja karta o, žmonių, kada o, stebė tiesiog o, įvairius karo veiksmus ir mato, kokį vaidmenį vaidina NATO. O, vienas iš svarbių dalykų, kurie atkelia iki diskusijų Europoje, tai yra, o kiek yra tiesiog skiriama pinigų e, gynybai. Na, kalbama apie tuos procentus iš biudžeto, kurie skiriami. Na, e, e, kalbama apie tai, kad reikėtų didinti skiriamą biudžetą, ne, bet pasižiūrėkite, pavyzdžiui, Olandijoje Italai, ispanai, greik, e, graikai nenori didinti biudžeto gynybos tikslais. Įdomu tai, kad Amerikoje, jungtinėje valstijoje irgi, irgi yra tik tai 35 procentai, kurie atrodo, kad reikėtų didinti biudžetą gynybai. Mes jau klausime labai dažnai, kodėl 35 procentai Junktinėse valstijose, kad ko gero tai yra po tų baisių įvykių, po 11 metų rugsėjo mėnesį įvykusių. Daugiau respublikonai negu demokratų partija apie tai kalba. Mums sakoma, kad e, terorizmas kelia daugiausia įtampos ir problemų, na, kaip kovojama su terorizmu ar atrodo, kad tiesiog ar naudojant karinės pajėgas tiesiog galima pažaboti terorizmą, ar tai dar labiau sukel, didesnį grėsmę sukeltų ir kalbam apie tai, kad karinės pajėgas pritraukus daugiau, tai yra arba geriausias būdas kovoti su terorizmu, arba a, kita nuomonė yra tai, kad sukelia daugiau nepykantos ir gali išaukti dar daugiau terorizmų. Na, pavyzdžiui, galite įsivaizduoti kaubojus šitą įvaizdį Junktinėse valstijose 47 procentai a, sako kad ne, žodžiu, kad tai sukurtų tik tai daugiau dar teroristinio akto, bet aš galiu Jums pasakyti, kad pas mus irgi nėra vieningos nuomonės. Respublikonai dažniausiai sako, reikia naudoti daugiau karinės jėgos, o demokratai sako, kad tik daugiau terorizmo sukeltų karinės jėgos panaudojimas. Uh, Na, vėlgi, kada kalbama apie atskiras rinkiminės apygardas, apie tiesiog pokalbį su žmonėmis, tai yra klausimas duotas, ar tiesiog reikėtų daugiau dėmesio skirti savo namų, savo šalies problemom, ar iš tikrųjų daugiau dėmesio skirti pasauliniam problemam. Žmonės politinėje toje dešinėje, jie labiau nori, kad šalis suteltų didesnį dėmesį į vietos, į savo šalies problemas. Na, lygiai e, panašiai pasiskirsto nuomonės, kalbant apie tai, ar daugiau Europos, ar daugiau savo šalies problemų partija, kurie prisilaiko labiau dešiniųjų pažiūrų, jie labiau kalba apie tai, kad reikia daugiau dėmesio savo šaliai skirti, o kairiųjų pažiūrų kalba daugiau apie tai, kad reikia ir kreipti didelį dėmesį į pasaulinės problemas. Ne vėlgi, jeigu kalbama apie atskiras partijas ir jų nuomonę, pavyzdžiui, jeigu klausia žmonių, kokiai partijai pritarėte labiau, pavyzdžiui, ne europiečiai Pavyzdžiui, Prancūzijoje, e, jūs matote, nacionalinis frontas. Kokias nuomonės taip? O toliau, kada kalbame apie ES ateitį, pavyzdžiui, e, Lenkijoje, kalba apie tai, kad e, galbūt nacionalinės vyriausybės turėtų daugiau patirti e, įvairių įgaliojimų Europos Sąjungoje. O matote, kaip kitose šalyse, matote visus tos prieštaravimus, bet tai tiesiog, na, įdomus klausimas, į kurį reikėtų atsižvelgti ir galiausiai dėl pabėgėlių krizės. Vėlgi, jeigu pasižiūrėsime į atskiras partijas ir jų nuomonės, Matote, kad nacionalinis frontas a, žymiai daugiau surpinės dėl a, šito pavojus, kurį kelia pabėgėlių krizė. Pavyzdžiui, Italija, a, pavyzdžiui, a, čia jau daugiau demokratinė a, partija a, tuo rūpinasi. Na, o toliau. A, patarimas Kas? Um... Taip, Pademas yra daug daugiau susirūpinę šitą pabėgėlių krizę. Na, tiesiog, tiesiog e, ta padaryta apžvalga tiesiog leidžia geriau pamatyti visą tą politinę situaciją. Taigi tokia apžvalga, kurią pateikėme šiandien kitą mėnesį, a, tiesiog e, pateiksime. A, tam tikrą apžvalgą apie tai, kaip žmonės žiūri į savo nacionalinį identitetą, kaip jie žiūri į, sakysime, musulmonus, žydus. Na, galėsime palyginti a, kai kuriuos a, požiūrius, kai kurias tendencijas su požiūriu a, į keliamus klausimus Amerikoje. Labai ačiū uždėmesi. Labai ačiū. Manau, kad e, visi sutinkame, kad Tai buvo labai instruktyvi apžvalga. Jūs kaip sakėte, taip, yra įvairiausių nuomonių, bet, bet yra tam tikros išriškėjusios tendencijos, kuriamis galima remtis. Na, mūsų šalių vadovai turėtų iš tikrųjų atkreipti dėmesį tai, kad reikia uh, auklėti e, žmonės, o ne tiesiog sekti tomis nuomonėmis kad reikia situaciją e, valdyti. Ir galima tikėtis, kad situacija taps dar sudėtingesnė. Mes turime du kolegas, ponė Gomeš pirmiausiai, po to ponė Otaiga. Ačiū, Brus. Labai uh, įdomi apžvalga ir ypač šiuo uh, laikotarpiu. Uh, norėjau paklausti, ar jūs pasiuntėte tą apžvalgą Flamankum, nes iš tikrųjų turėtų perskaityti, ar ponia Merkel turėtų, turėtų susipažinti su šitą apžvalgą. Nepaisant to, kaip į visą situaciją žiūri Vokietijos gyventojai, piliečiai. Na vėlgi, kada kalbame apie tai, kad žmonės tiek daug laukia iš ES, o kai kurie žmonės nori tiesiog palikti ES. Mano šalis Portugalija. Mes iš tikrųjų galbūt būtumėm panašiomis nuomonės kaip Ispanija, bet galbūt mes, mes mažiau būtumėm nusistatę prieš Junktinės valstijas ir NATO. Bet įdomu, kaip Ispanai ir Vokiečiai kiek daug yra žmonių, kurie tikisi, kad ES turėtų iš tikrųjų būti, na, turėtų turėti galių, turėtų būti tokia sąjunga, kuri galėtų kovoti ir geresnį žmonių gyvenimą pasaulyje. Mes turėtume pasimokyti iš tų klaidų, kurias jau esame padarę. Ir manau, kad pačios blogiausios, didžiausios klaidos buvo padarytos ekonomikos rytyje. Bet turėtume vėlgi atsižvelgti į piliečių lūkesčius ir ne, ne, tiesiog nekalbėti visiškai neigiamai apie Europos Sąjungą. Na, tiesiog reikia dirbti Europos Sąjungoje, kad galima būtų tą Europos Sąjungą sustiprinti. yra šalis, kurios naudojasi e, pabėgėlių krize kaip tam tikrą propagandą. Na, e, sakysime, galime prisiminti Lenkiją. Iš vienos pusės e, Lenkija labai patenkinta ES dėl ekonominius dalykų, bet Lenkija labai aiškiai nuomonė yra išreiškusi dėl santykių su Rusija. Iš kitos pusės Lenkija rodo labai didelį susirūpinimą dėl pabėgėlių krizės ir nėra viena iš tų šalių, kuriai būtų kėlę pabėgėliai didžiausias problemas. Na, o kitos šalis, galbūt, kuriuose sukėlė daugiau problemų, jos yra tolerantiškesnės pabėgėlių atžvilgių. Ačiū, labai įdomi apžvalga. Pone Fotiga. Dėkuoju, ponė, Jums už nepaprastai įdomią prezentaciją. Aš esu Lenkė ir norėčiau Jums šiek tiek informacijos pateikti, ypač poniai Gomeš. Eurostato duomenimis 2014 metais, jei aš neklystu, Lenkija buvo šalia jungtinės karalystės, jei palygintume priimtų migrantų skaičius. Daugiausia migrantai pas mus atvyksta iš Ukrainos, bet taip, jų priėmėme nemažai ir turiu pasakyti, kad e, mes išgyvenome dvi migrantų e, bangas. No, to the contrary, but it... Ne, visiškai ne, bet e, tai nereiškia, kad mes jų nepriėmėme. Ne. Kalbame apie toleranciją. Gerai, nekelkime problemų. Tiesiog norėjau jums tai pasakyti, kad mes priėmėme nemažai migrantų iš Ukrainos ir beje nemažai migrantų pabėgėlių iš Čečenijos. Man įdomu būtų sužinoti, kaip žmonės vertina mūsų išlaidas gynybai. Ką žmonės šiuo klausimu mano atskirose ES šalise ir kokia yra dinamika, kokios yra tendencijos, ar vis daugiau žmonių pritarė didesnė, didesniam gynybos biudžetui ar ne. Ir taip pat kokia yra situacija Junktinėje karalystėje. Deja, mes neturime duomenų apie tai, ar žmonės norėtų skirti daugiau lėšų gynybai mes galime tik tai pateikti tokį momentinį vaizdą, galime matyti tendencijų. Praeitais metais mes uždavėme klausimą apie penktą straipsnį, poliklinyvinės gynybos straipsnį. Ar jūs norėtumėt pradėti karas Rusijoje, jei pultų jūsų kaimynus? Ir du dalykai mus nustebino. Tai pirmiausia, tai, kad niekas niekuomet nebuvo to klausimo uždavęs anksčiau. Ir man tai parodo, kad uh, kažkas e, ne itin profesionaliai pasielgė, dėl to, kad žinojau, kad e, atsakymas jų nepatenkins ir e, todėl jo ir neuždavė. Bet galiu Jums pasakyti, kad, kad vidutiniškai 56 procentai prancūzų, vokiečių ir da, britų pasakė, kad jie negins kitos šalies, jei jie puls Rusiją, o daugiau nei pusė amerikiečių kaip tik galvoja, kad reikėtų tokią šalį apginti. Taigi mes galime užduoti klausimą apie penktą straipsnį, bet reikia pasakyti, kad visuomenė skirtingai jį vertina. Ir kai mes užduodame klausimą apie NATO biudžetą, pavyzdžiui, tai žmonės mus klausia, tai kam bus tos lėšos naudojamos. Uh, Ir e, tokios reakcijos susilaukime prieš porą metų, tai yra iš karto po to, kai Rusija įvykdė agresiją prieš Ukrainą, o ne prieš penkerius, penkerius metus. Noriu dar pasakyti, kad daugiau nei pusė amerikiečių ma mano, kad pabėgėliai iš Sirijos ir Irako kelia didžiulę grėsmę JAV. Na, aš turiu pasakyti, kad mes priėmėme tik tai 3000 pabėgėlių iš šių šalių per pastrosius 9 mėnesius. <laughs> Čia jokiuosi, bet iš tikrųjų tai reikėtų verkti. Iš dalies yra neišvengiama ir logiška tai, kad kai žmonėms atrodo, kad grėsmė yra didesnė, jie pritarė tam, kad daugiau būtų lėšų skiriama gynybai. Ir e, Rytų Europos šalyse grėsmė suvokiama yra aukščiau, e, aiškiau, todėl žmonės ir pritarė tam, kad būtų daugiau lėšų skirta gynybai, o vakarų Europoje atrodo, kad visi tie įvykiai vyksta kažkur toli. Bet bet kuriuo atveju, kolegos, mes galėsime išplatinti jums šio tyrimo išvadas, kad galėtumėt su jomis įsamei susipažinti. Taigi ką, tęskite darbą, Oh. Now we move to the next point. O dabar galime pereiti prie kito darbo tvarkės punkto. Pas mus atvyko Dirk Šūbel, kuris vadovauja e, Rytų partnerystės padaliniui Europos išorės veiksmų tarnyboje. Jis papasakos mums apie Europos Sąjungos ir Azerbaidžano santykius. Labadiena, aš esu Šer, jūs norėtumėt, kad aš e, ateičiau prie jūsų, atsisėščiau, ar galiu ir iš čia kalbėti? Ne, man ir čia yra gerai. Gerai. Na nu ką, labadiena, gerbėjai kolegos, man labai malonu yra šiandien jums papasakoti apie gan sudėtingą temą, apie ES ir Azerbaidžiano santykius. Pastrasis, e, e, per pastarusius dviejus metus įvyko šiokių tokių poslinkių šiuose santykiuose. Taigi tie e, pastarieji dviejai metai buvo nepaprastai sudėtingi, jei vertintume ES ir Azerbaidžiano santykius. Ir mes stebėjome, kai buvo imtas represijų prieš pilietinį visuomenę, ES ir ES parlamentas viešai kritikavo šiuos veiksmus ir po to Azerbaidžanas e, susilaikė nuo dalyvavimo visose e, rytų partnerystės e, daugia šaliuose susitikimuose ir taip pat sustabdė dalyvavimą kai kuriuose kitose dėrybų struktūrose. Ir jums tikriausiai žinoma, kad Azerbaidžanas taip pat pasitraukė iš Euronesto veiklos. Taigi mūsų dvišaliuose santykiuose išgyvename sudėtingą laiką. Europos komisijos ir išrus veiksmų tarnybas stengiasi vis dėlto palaikyti tam tikrus e, dialogo kanalus. Ir ponas Lambrinytis vasario mėnesį lankėsi Baku ir jis tenai buvo susitikęs su. Da, įkalintais žmonių, žmogaus teisų gynėjais. Komisijos narys ponas Hanas lankėsi Bakų balandžio mėnesį, ponas Tuskas e, buvo nuvažiavęs į Azerbaidžaną, nuvažiuos į Azerbaidžaną birželio mėnesį. Ir mes kalbėjome apie žmogaus teisės aukščiausių lygmenių, tai skaitant ir susitikimus su ponu Alievu. Ir galima sakyti, kad uh, šiuo metu pastebėjome šiek tiek geresnių poslinkių ir taip patvirtino ponios Mogerinė apsilankimas Baku vasario 29 kovo 1 dienomis. Be to buvo neseniai paleisti kai kurie gerai žinomi žmogaus teisų gynėjai ir jiems buvo leista keliauti Leila Junus ir Arif Junus ir ponas Alijev. Dabar komentuodamas mūsų dvišalius santykius, galiu pasakyti, kad per rytų partnerystės aukščiausių lygių susitikimą, kuris vyko e, Rygoje, buvo kalbama apie dvišalį privalomą susitarimą, kuris turėtų atnaujinti partnerį, dabar galiojantį partnerystės e, e, susitarimą. Po to, kai Tomas Manhattan e, vadovaujama e, grupė apsilankė Bakų 2015 m. gruodžio mėnesį. Mes sugebėjome pradėti darybas dėl šio sustarimo taikymo srities ir šiuo metu vyksta darybos dėl naujų įgaliojimų Ir netrukus taryba bus pasiūlyta pradėti dėrybas. Naujasis sustarimas turėtų būti e, ambicingos taikymo srities ir jums yra žinoma, kad mes norime įtraukti aiškias nuomonės dėl žmogaus teisų, demokratijos ir pilietinės visuomenės. Ir Azerbaidžanas jau pateikė e, savo pasiūlymus ES ir taip pat yra numatyta bendradarbiauti e, daugybėje uh, sričių. Be to, šis dokumentas galėtų suteikti paskatą ir mums peržiūrėti savo kaiminystės politiką. Be abejo, dabar mes norime šioje politikoje taikyti e, šalių e, diferencijavimo principą. Ir be abejo, visus susitikimus įtrauksime nuostatą dėl mūsų pagrindinių vertybių ir principų. Vyriausiai galiotinė, lankydamasi Baku, susitiko su pono Leivu ir pono Mamadjaevu, užsienio reikalų ministru ir su pilietinės visuomenės atstovais. Tas apsilankimas buvo labai naudingas, sėkmingas, dėl to, kad padėjo mums atkurti pasitikėjimą. Be to, Azerbaidžanas žengė kelis teigiamus žingsnius. Dabar apie dvišalius santykius. Azerbaidžanas nusprendė sugrįžti prie susitikimų, kurie vykdomi yra partnerystės ir bendradarbiavimo sustarimą ir jau turėtų netrukus prasidėti mūsų susitikimai dėl prekybos, teisingumo, saugumo ir net žmogaus teisų. Baku ketinama surenkti kelias susitikimus rudens pradžioje, jie vyks visi Baku. Be to, e, norėčiau pasakyti, kad mes taip pat, e, kad Baku buvo Birželio trečią dieną surinktas susitikimas dėl viešojo administravimo, viešo administravimo sistemos reformos pagal rytų partnerystės e, bendradarbiavimą. Uh, um, skaitmininė ekonomika, civilinė aviacija ir transporto, transportas štai šios rytis yra prioritetinės, galvojant apie mūsų bendradarbiavimą. Bet to aš norėčiau pasakyti, kad mes matome, kad Azerbaidžanas atnaujino bendradarbiavimą su Europos parlamentu. Po to, kai ponas, ponė Hautala ir ponas Delidžė apsilankė kovo mėnesį Bakų, mes pamatėme teigiamų poslinkių ir matome, kad yra rengiami papildomi susitikimai rugsėjo mėnesį. Azerbaidžanas taip pat taikės protokolą dėl e, Azerbaidžano dalyvavimo gyveninant įvairias ES ir ES agentūrų programas. Jei man teisingai pranešė, Užsienio reikalų komitetas šiandien patvirtino dokumentą, kuriame buvo rekomenduojama patvirtinti šį protokolą. Ir mes dėl to labai džiaugiamės. Dabar keli žodžiai apie žmogaus teisės. Kovo 17 dieną prezidentas da, paleido 148 asmenys, tarp jų yra nemažai e, žmogaus teisų gynėjų, Ana Mamadli, Rasul Afarov ir kiti. Intigemar Alijev taip pat buvo paleistas kovo 28 dieną, tai yra teisininkas ir jis, jam buvo leista išvykti į Strasbūrą ir Janus šeimai taip pat buvo leista išvykti į užsienį, nes jiems reikia medicinos priežiūros ir mes džiaugiamės, kad mūsų tarnybė galėjo prisidėti prie šios menų paleidimo. Uh, ir Kadija Izmailova, žurnalistė, taip pat neseniai buvo paleista. Kai kurie pilietinės visuomenės aktyvistai nebėra persikėjami ir jie gali keliauti į užsienį. Be abejo, ne visi kaliniai dar yra paliesti ir mes dar turime tęsti darbą ir tą ir darysime. Taigi, kas paskatino tokį suartėjimą, be abejo, da, reikia pirmiausia paminėti da, padėti da, Azerbaidžano š, e, viduje ir tai, kad naftos kainos pastaruoju metu labai smarkiai sumažėjo ir tai labai smarkiai paveikė da, padėti Azerbaidžane, nes Azerbaidžanas priklauso nuo da, a, e, naftos, bet to labai padidėjo infliacija ir nedarbas. ir du kartus buvo devalvuota Azerbaidžiano valiuta manatas. Azerbaidžanas yra Irano kaimynas ir mes matome, kad santykiai yra sudėtingi su šia šalimi, lygiai taip pat kaip ir su Turkija ir Rusija. Ir e, dėl to Azerbaidžanui sunku yra tęsti savo da, užsienio politiką, kuri buvo nukreipta į bendradarbiavimą su keliomis šalimis. Kokie dar iššūkiai e, lieka šioje šalyje? Na, be abejo, pilietinė visuomenė tebėra silpna, kai kurie asmenys vis dar yra kalėjime ir norėčiau paminėti pana Mamatnov. Europos e, žmogaus teisų teismas priėmė sprendimą, e, kurį jis jį ištestino. Ir Ministrų taryba da, nusprendė birželio 8 dieną įtraukti da, da šio asmens paleidimo klausimą į Europos taryba, atsiprašau, nusprendė nagrinėti šį klausimą. Ir e, tam, kad būtų padarytas spaudimas ir Bažano vyriausybė, yra dar viena problema. Tai yra e, teisės aktą, kurie riboja, riboja uh, galimybę gauti paramą iš užsienio organizacijų. Ir šis klausimas yra keliamas e, visuomet, kai bendraujama yra su Azerbaidžano atstovais, apie jį kalbėjo ir e, vyriausiai galiotinė, kai buvo nuvažiavusi Baku vasario ir kovo mėnesį. Mes norėtume tikėtis teigiamų poslinkių šioje srityje, suprantame, kad tam reikės laiko ir manome, kad reikia skubiai spręsti šią situaciją, apie tai kalbėjome Baku ir tikimės, kad Azerbaidžano valdžia atsižvelgs mūsų raginimus. Kalnų Karabahas be abejo yra labai aktuali tema. Balandžio mėnesį mes matome, kad situacija buvo pablogėjusi ir tai dar kartą parodo, kad ji labai greitai gali tapti nebekontroliuojama. Ir mes remiame Minsko grupės veiksmus ir raginame spręsti šį konfliktą be jokių papildomų priežasčių. Gegužės 16 dieną Helga Schmidt Mūsų atstovai buvo susitikę vienojo ir susitikimai buvo tęsiami gegužės 31 dieną. Ir ponas Zalba taip pat bendravo su savo kolegomis. Kalbėjome apie pasitikėjimo atkūrimą ir mes tęsime bendradarbiavimą su Minsko grupe ir galvosime apie tai, kaip galima būtų paremti šį procesą. Šiuo metu ES remia taikos e, atkūrimo procesą ir žmonių kontaktus e, Kalnų Karabaho regione. Ir visi šie veiksmai yra labai svarbus Šiuo metu mes išgyvename labai sudėtingą laiką mūsų dvišaliuose santykiuose. Po krizės matome, kad ši, situacija šiek tiek gerėja, tylioji diplomatija pasiteisino, ypač ginant žmogaus teisų gynėjus. Ir mes džiaugiamės, kad kovo mėnesį buvo paleista pana Junos ir kiti Mes um, žinome, kad problemų dar esama ir manome, kad dabartinė situacija suteikia mums naujų galimybių patobulinti, pagerinti ES ir Azerbaidžano santykius ir mes turime šią galimybę išnaudoti. Naujasis susitarimas uh, būtų galimybė pradėti mums naujas darybas su Azerbaidžanu ir e, per e, bendradami su juo galėtume aptarti mums rūpimas vertybės ir žmogaus teisės. Šiuo labai sudėtingu laikotarpiu ES diplomatai stengiasi e, bendrauti su Azerbaidžanu ir mes tengiamės kalbėti vienu balsu ir dirbti nuosekliai. Todėl labai svarbu yra koordinuoti mūsų siunčiamą žinę. Mes norime dirbti įvairiais likmenimis, skaitant ir pagrindinės teisės ir žmogaus e, teisės. Ir mes manome, kad mums reikia stiprinti tarpusavio pasitikėjimą ir gilinti bendradarbiavimą. Mes turime bendrų projektų, pavyzdžiui, Pavyzdžiui, da, jūsų komiteto patvirtintas e, protokolas, kuris leistų Azerbaidžanui dalyvauti gyveninant e, kai kurias ES programas, yra sveikintinas žingsnis. Taigi mes tikimės, kad Europos parlamentas patvirtins e, ir patvirtins ir visą uh, susitarimo tekstą. Uh, Dar prieš e, tarp parlamentinio bendradarbiavimo komiteto e, išvyką į Bakų rugsėjo mėnesį. Dėkoju e, už tokį išsamų pranešimą, ponė Nikolai, kaip bendra pranešėja noriu užduoti klausimą ir pasisakyti. Dėkoju kolegoms e, už balsavimą, nes tai yra vienas iš svarbiausių tikriausių balsavimų nu, siekiant e, naujos santykių pradžios su e, Azerbaidžianu. Aišku, reikėtų paklausti tokio klausimo, kas, kam ko labiau reikia, man atrodo, tiek ES reikia Azerbaidžianui, tiek Azerbaidžianui ES. Mes turime būti suinteresuoti, abi pusės pagerinti santykius, kadangi konfliktas tikrai buvo e, toks užšalęs tarp, e, tai buvo išaldyto konflikto situacija tarp ES ir Azerbaidžiano. Ir abi pusės, man atrodo, yra dėl to kaltos, dėl to abi turi stengtis. E, Azerbaidžianas tikrai yra labai svarbus ES užsienio politikai ir dėl to esu labai patenkinta, kad mes dabar pradedame e, naujos e, pradžios e, procesą, kai bandome atkurti pasitikėjimą. Prieš porą savaičių lankiausi Baku ir tada turėjau galimybę pasikalbėti su prezidentu Alievu ir taip pat e, e, jis rodė daug pasiryžimo ir noro pagerinti tos santykius ir juos atkurti. Strateginė partnerystė bus e, vienas iš svarbių e, dėmenų, siekiant pagerinti ir atnaujinti tuos santykius. Ir taip pat, man atrodo, pastarėjai pokyčiai žmogaus teisų srityje yra tikrai labai palankus. Galime, aišku, juos aptarti, jeigu norime. Bet man nėra tiek svarbu kalbėti apie ekonominę situaciją, kadangi tai nėra e, tai, kas motivuoja Azerbaidžianą e, siekti tų naujų santykių pradžios. Azerbaidžianas yra tokia šalis, kuri vadovaujasi europietiškomis e, vertybėmis ir jeigu mes ją remiame, palaikome, turime kalbėti apie ją ne kaip apie šalį, kuriai svarbios ekonominės vertybos, vertybės. Ir aš tikrai mačiau nemažai pasiryžusių politikų, visuomenės narių, uh, atkurti tuos santykius ir jie yra už ES ir Azerbaidžiano bendradarbiavimą ir man atrodo tai yra svarbiausia e, šiam klausimui spręsti. Taip pat vyriausiosios įgaliotinės Mogerinė e, bendradarbiavimas yra labai svarbus, jis yra labai vertinamas Azerbaidžiane. Ir būtent mes, man atrodo, turime būti suinteresuoti ir toliau tiesti tą tiltą tarp ES ir Azerbaidžiano. Dėkoju. Dėkoju. O dabar e, ponas Makelisteris, kuris yra šešėlinis pranešėjas. Dėkoju, pirmininkė. Kolegos, Tikriausia visi pritartume, kad dialogas ir bendradarbiavimas turėtų e, būti ES ir Azerbaidžiano santykių pagrindas. Norėčiau taip pat pasakyti, kad bendradarbiavimas turėtų remtis teisės viršinybę, demokratiją bei žmogaus teisėmis, europietiškomis vertybėmis. Keturi pagrindiniai punktai, kuriuos norėčiau pabrėžti. Aš tikrai uh, pritariu uh, tam sprendimui. Uh, paleisti tam tikrus politinius kalinius, uh, be, balandžio 19 dieną Azerbaidžiane. Tai buvo ženklas, kad šalis laikosi tartutinių įsipareigojimų, nes jie yra jungtinių tautų, Europos tarybos ir ABPO narė. Taip pat reikėtų prisiminti tuos, kurie vis dar yra kalinami, reikėtų pabrėžti e, teisės viršinybės stiprinimo svarbo, taip pat pilietinių e, visuomenės organizacijų svarbą Azerbaidžiane. ES ir Azerbaidžianas ir toliau turėtų vystyti energetinę partnerystę, e, siekiant energetinio nepriklausomumo dujų tiekimo požiūriu. Taip pat trečia, keturių dienų e, karas e, nuo balandžio pirmos dienos parodė, kiek e, trapi situacija Kalnų Karabache yra. Ir tik diplomatinis sprendimas tikriausiai užtikrins tai, ką šiame regione ES turėtų klausyti tiek Azerbaidžiano, tiek armenų pusės ir toliau remti abiejų pusių norą taikos link. Ne galios nenaudojimas, taip pat teritorinės vientisumas turėtų būti gerbiami. ES taip pat reikėtų gerinti santykius su Azerbaidžianu. Dabartinis partnerystės ir bendradarbiavimo susitarimas 1999 metais yra geras teisinis pagrindas dvišaliams santykiams, bet jau yra pasenęs. Taigi, kalbant apie tai, skatinu um, kalbėti apie daugiau komunikacijos kanalų ir norėčiau pasveikinti Euronest pirmininkų ponos Hautelo, pono Dulicevo iš e, Gruzijos, kurie nukeliavo į Baku šiais metais ir užmesgė e, parlamentinį bendradarbiavimą bei sugražino Azerbaidžianą į Euronest. E, tai jų pastangos yra tikrai puikios. Taip pat Europos parlamento ir Azerbaidžiano e, parlamentinis e, komitetas posėdžiaus e, greitai Baku. Dėkoju, ponė Makelisteris. Kitas pranešėjas, ponas Lopes. Dėkoju, pirmininkė. Dėkoju kolegai už puikų pranešimą, taip pat, kad puikiai pristatėte situaciją Azerbaidžiane. Mes norėtume, aišku, pagerinti ES ir Azerbaidžiano santykius, nes mūsų santykiai per pastaruosius dviejus, trejus metus buvo tikrai labai atšalę ir jūs tą pabrėžėte, kaip jau ir sakiau, dėl e, Azerbaidžiano atsako taip pat e, kritikos, kurį e, gavo iš ES, e, taip pat ES parlamento dėl vienos iš rezoliucijos, viena iš mūsų komiteto, taip pat kritikos pliūpsnių, taip pat vyriausybės atsakas buvo neproporcingas ir man atrodo dabar tikrai yra noras gerinti tuos santykius tarp ES ir Azerbaidžiano tas noras turėtų pasireikšti žmogaus teisų e, teigiamais postumiais, tai politinių kalinių paleidimu. Situacija Azerbaidžiane tikrai nėra palanki ar teigiama, yra daug ką reikia nuveikti, vis dar daug politinių kalinių kalėjimuose, neužtikrinama teisės e, viršenybė išraiškos ir susirinkimų laisvė. Taigi mes turime ir toliau pasinaudodami savo galiomis e, užmėgsti geresnį dialogą ir aptarti šios klausimus. Taip pat turėtume ir toliau diskutuoti su Azerbaidžiano valdžia. Abi pusės e, yra suinteresuotos tai santykiais Azerbaidžianas Europa, Europa Azerbaidžianu. Aišku, visose diskusijose iškyla problemų, tačiau reikia pasakyti, kad tikrai galime e, įtakoti situaciją Azerbaidžiane ir kad Azerbaidžianas taptų pasaulio e, svarbių žaidėjų. Labai svarbu ir aišku, kad mes esame suinteresuoti regioniniu stabilumu, buvo kalbama apie konfliktą su Armenija, taip pat mes esame suinteresuoti tarp kultūrinių dialogų. Azerbaidžianas ten tai irgi vaidina labai svarbu vaidmenį, taip pat yra geostrateginių uh, interesų dėl e, energetikos šaltinių, bet mes kaip e, pasaulio žaidėja turime irgi parodyti savo interesus. Ir būtent dabar mes galėsime paaiškinti, kad uh, per tam tikrą spaudimą, per tam tikras programas, aiškindami savo poziciją Europos parlamente, per rezoliucijas galėjome įtakoti tai, kas vyksta dabar šioje šalyje. Taigi mūsų e, tos situacijos e, vertinimas turėtų būti toks, kad dar daug ką reikia nuveikti. Tačiau reikia ir toliau spausti šalę, e, šalį, kad eitų teigiamą linkmę, nes kaip jau buvo pabrėžta šiame pranešime, uh, E, šalyje tikrai yra daug ekonominių problemų, žaliavų kainos labai stipriai nusmuko ir tai gali iš tiesų reikšti vidinius politinius neramumus, kurie bus tikrai labai rimti. Dėkoju pirmininkė. Na tikrai puiku, kad kalbame šiandien apie Azerbaidžianą. Tai yra labai svarbi mums šalis. E, yra išsidėščiusi įvairių interesų kryškelėje. Ir manau, kad strateginis Azerbaidžiano e, vaidmuo bus dar didesnis ateityje. Mums reikia Azerbaidžiano kaip partnerio, kuris gali padėti mums suvokti, kas vyksta tame regione. Ir taip pat, e, kaip mes turėtume reaguoti tinkamu laiku, ne tada, kai e, viskas išslysta iš rankų ir tampa nekontroliuojama. Tikrai puiku, kad dabar pavyko užmėgsti konstruktyvų dialogą su Azerbaidžianu. Tikrai tas griežtumas ir šaltumas mūsų santykiuose manęs netenkino. Ir man atrodo, tuo tikrai nepa, mums nepavyks pasiekti e, tikrų gerų pokyčių su šalimis, kurios yra mūsų partnerės. Tik tai dialogo būdu, tolerancija pasitelkę galime tikrai pasiekti to, ko pasiekėme dabar. Norėčiau paremti komisiją, taip pat visus pranešėjus, kurie kalbėjo ir kurie dalyvavo e, šio dialogo tarp Azerbaidžiano ir ES atnaujinimo darbuose. Tai yra vakarietiška, demokratiška šalis. Ir manau, kad e, kelis kartus e, iš tiesų nesielgiame su Azerbaidžianu e, taip kaip su kitomis šalimis, kai iškilo problemų su e, žmogaus e, teisėmis, e, pilietinių visuomenių e, ir e, asociacijų e, situaciją. Man atrodo, kad Azerbaidžianas taip pat prisidėjo prie tos situacijos. Mes vertinome Azerbaidžianą griežčiau nei kitas šalis, bet dabar, e, tiksliau anksčiau, Azerbaidžianas norėjo parodyti savo galę, e, taip pat e, finansavo didžiulius įvykius ir renginius, kurie galiausia pakirto Azerbaidžia, pasitikėjimą Azerbaidžianu ir jo reputaciją. Man atrodo labai svarbu, kad ES aktyviai e, dalyvautų Minsko grupės e, e, darbe ir spręstų Kalnų Karabaho problemą. Ši problema yra asimetrinė Tai yra šalis, kurios teritori dalis teritorijos buvo okupuota ir yra šalis okupantė. Ir dėl tam tikrų priežasčių, pasitelkę vaizduotę, suprantame, kad okupantas e, ir yra geresnis kartais. Ir tai yra viena iš problemų, kuri iš tikrųjų dar labiau e, pablogina situaciją šiame konflikte. Norėčiau pasinaudodamas progą priminti jums visiems, kad ES vaidmuo Minsko darbe e, pasireiškia Prancūzijos labai svarbių vaidmenių ir ES, man atrodo, e, turėtų atsimti e, tą vietą, kurią užėmė Prancūzija, tai yra ES vieta ir ji turėtų vaidinti svarbesnį vaidmenį nei Prancūzija. Matau, kad jau pirmininkas šiek tiek uh, e, nervinas ir nekantrauja, tai aš baigsiu savo pasisakymą. Purpose, anyway, uh... Taip, su tam tikslu, bet nesvarbu, paneliusim. Ačiū pirmininkė, taip pat labai norėčiau padė, e, padėkoti už tai, kad situacija kai kuriem politiniam kaliniam pagerėjo. Situacija gal nelabai gerai žinoma, bet bet jūs padėjote net ir mažiau žinomim aktyvistam, norėčiau, kad tai būtų tęsima. Yra vienas atvejis, tai yra Ilgam Matov, laimėjo bylą prieš Azerbaidžiano valdžią. Ji turi būti paleista ir sakėte, kad Europos taryba visą laiką laikysiu tos nuomonės ir tas klausimas nebus išbrauktas iš e, darbo tvarkės. Norėčiau paklausti, ar jūs labai aktyviai e, šitų klausimų dirbsite? Ir galima pasinaudoti netgi sportinių renginių, tai yra Formulė 1 tai yra 17-18 birželio, kad galima būtų e, na, tiesiog pasistengti, kad e, paleisti prieš šitą renginį. Antra, jūs sakėte, Jūs tiesiog minėjote naują įstatymą dėl nevyriausybinio organizacijų finansavimo. Tai žinoma labai svarbu, turint galvoje e, tarptautinius donorus man atrodo, kad uh, yra keletas milijonų, kurie negalima leisti uh, pilietinėms įvairioms organizacijoms. Taigi reikėtų tiesiog pakalbėti, ką su jais daryti, galbūt plačiau galėtumėte papasakoti apie tai. Labai ačiū. Na, padėkom, aš prašau. Aš taip pat galvoju, kad iš tikrą, matome didelę pažangą, kurią reikėtų sveikinti. Mm, taip, ir e, taip pat e, padėkoti e, ponė Magerinė už suvadintą vaidmenį, už tai, kiek buvo padaryta, stengiantis, kad politiniai kaliniai būtų išlaisvinti bet yra daug dar ir kitų kitų, kaip aukščiausias galiotinis paminėjo. Ir negalima na, nustoti stengtis, kad visi jie politiniai kaliniai būtų paleisti, e, tarp jų Nazadar ir kiti. Ir būtent todėl po a, didelių abejonių aš balsavau už šitą pranešimą, nes tikiu, kad a, galima a, laukti kitokių santykių, bet vis dėlto norėčiau akcentuoti, kad vis dėlto reikia būtinai siekti, kad visi politiniai kariniai būtų paleisti, bet to neužtenka, reikia užtikrinti, kad pilietinė visuomenė Azerbaidžiane iš tikrųjų galėtų vaidinti tą vaidmenį, kurį turėtų vaidinti. Ir, žinoma, reikėtų reikalauti atskaitomybės Ir e, dabar mano klausimas e, komisijos atstovam. Kaip komisija, kokį vaidmenį, savo vaidmenį komisija mato, užtikrinant, kad pilietinė visuomenė e, jai bus suteiktas galimybės kovoti su korupcija. Čia vėl aš grįžtu prie atskaitomybės. na, e, kalbėti apie, e, na, tiesiog e, įvairias dotacijas iš užsienio donorų. Bet man atrodo, kad klausimas yra platesnis, neužtenka to, kad būtų tie drąsų žmonės paleisti iš kalėjimo. Na, reikėtų, kaip sakiau, tiesiog reikalauti atskaitomybės. Žinoma, tai užtruks ilgai. Aš netikiu tą perspektyvą arba tuo, kas sako, kad, pavyzdžiui, ES dalis yra kalta. Uh, tai, kaip Nikolai sakė, tai kvaila. Žinoma, kada iš tikrųjų reikia, aš iš tikrųjų uh, visada pakritikuoju ES, bet man atrodo, čia ES iš tikrųjų nekalta, kad tie žmonės buvo įkalinti. Taip pat aš negaliu pritarti Įvavai uh, nuomonėj, dėl to, kad mes labai griežtai elgiamės. Mes ne, ne griežtai elgiamės, mes principingai elgiamės ir man atrodo, kad mes ir turime principingai elgtis. Todėl čia ir yra Europos Sąjunga. Tai visi, man atrodo, visi parlamentarai turėtų principingai elgtis. Ir mes taip ir elgiamės, elgiamės taip, kaip reikėjo. reikalavome to, ko mes ir turėjome reikalauti. Žinoma, galbūt padėtis pasikeitė, kaip iš e, pranešimą matėme. Ir būtent todėl galbūt tie rezultatai geresni ir pasirodė. Na, aš pasirengusi eksperimentuoti ir toliau, na, ir tikėtis toliau permainų. Bet aš visiškai nepasirengusi atsisakyti to spaudimo, kurį mes rodėme Azerbaidžiano vyriausybei tokia turtinga visuomenė, kokia Azerbaidžiano valstybė galėtų būti ir kad tiesiog a, resursai, ištekliai būtų naudojami visiems, o ne tik tai na, kažkam tai išrinktųjų sluoksniui, kažkokiam. Ačiū. Na, ponas Kučiuk. Ačiū pirmininkė kaip jau buvo minėta, Azerbaidžianas yra labai svarbi šalis daugeliu aspektų. Na, čia mes kalbam ir apie energijos saugumą, taip pat kalbėjome apie skaitmeninės technologijas, skaitmeninę e, ekonomiką, civilinę aviaciją. Na ir žinoma, buvo dėgiami daug projektų su kaiminėmis šalimis, tai Turkija, Gruzija. Tačiau brandulinės e, elektrinės, čia mes matome ir kontrabandos reikalus, tai kad uranas iš, iš ten e, buvo kontrabanda gyvenamas. Na, Azerbaidžiano vaidmeniui energetikos rytyje e, didėjant tokie dalykai pasitaikote. E, kaip matote Azerbaidžiano vaidmenį kitose regionėse šalyse, ypač kada kalbame apie tai, kad reikėtų šitame koridoriuje užtikrinti saugumą? Ačiū, Gadas Panceri. Ačiū pirmininkė, aš turiu pasakyti, kad aš tik tiek stulbęs dėl to, kad mes diskutuojame Azerbaidžianą po to, kai jau balsavome. Reikėtų paprastai prieš balsavimą jau diskutuoti. Taigi šiek tiek keista, kad mes taip apvertime viską. Na, na, pasakęs, tai visiškai nenorėčiau sugadinti mūsų santykių su ta šalimi. Aš suprantu, kad mums reikia pagrysti savo santykius politiniu realizmu. Negaliu užsimerkti tai, kad kokie pokyčiai vyko. Taip, bet yra tam tikra dalis visuomenės Azerbaidžiane, parodo, kad tiesiog, na, tiesiog gali labai lengvai perėti iš vienos pusės į kitą. Jis sutinka su tam tikrų požiūriu. Neturėtume pamiršti tų problemų, kurios vis dar kyla šaliai, čia ir uh, žmogaus teisų klausimai žmonių teisų gynėjai puolami. Na, negalima pasiduoti euforijai. Mes jau girdėjome apie Europos Grand Prix, Formulė 1, kuri vyks Baku. Galbūt reikėtų kreiptis į komisiją kad būtų iškel, iškeltas tam tikros problemas Azerbaidžianui. Gal galima būtų įtraukti darbų tvarkį. Politinės sąlygas, prekybos e, sąlygas, e, tam, kad galima būtų grįžti prie darybų salo. E, tas atvirumas, kurį jie parodė kartais, tiesiog mus priveda prie tam tikrų kliučių, su kuriamis susidurėme. Uh, Labai ačiū ir už pranešimą. Norėčiau padėkoti Nikolajai už vedę prie mūsų balsavimo rezultatų šiandien. Manau, kad žinoma, mums reikalingas Azerbaidžanas, jau kalbant vien apie saugumą e, reikalus. Na, šalyje gyvena daug musulmonų, tai apskritai yra turbūt musulmoniška e, visuomenė. Ir vis dėlto tai yra nereliginė e, bendruomenė. Mes matome daug pozityvių e, dalykų kylančių iš Azerbaidžiano administracijos. Galbūt reikėtų tiesiog pergalvoti apie tam tikrą tvarkaraštį, kaip galima būtų įtraukti į daugelį e, veiklos ryčių pasąjungoje, o ne tik tai apie dialogą. Na, saugumas, kaip sakiau, yra nepaprastai svarbu, e, taip pat regioninis bendradarbiavimas bet lygiai taip pat ir vidaus reikalai. Na, taip, reikia prisiminti, kokį vaidmenį Darbaičianas vaidina visame Kaukazo regione. Negalima pamiršti radikalų, negalima pamiršti aisis. Reikia tai irgi laikyti dėmesio centrą šiais metais jau apie tai kalbame, reikėtų, kad šitie klausimai nebūtų o, pamiršti. Na, matote, mūsų kolegos iškėlė nemažai klausimų. Todėl norėčiau paprašyti, panašiai, pabandyti atsakyti į kai kurios iš tų klausimų. Prašom. Taigi, prašom žodis Jums. Dėkoju už daugybę pastabų. Jūs įvariai vertinate situaciją ir dėkoju poniai Dochbilder. Dėkoju Jums už tai, kad Jūs teigiamai vertinate mūsų pastangas ir Europos komisijos ir užsiekimų tarnybos veiksmus, kurie mūsų galva prisidėjo prie to, kad pagerėtų dabartinė um, ankstesnė situacija ir kad būtų paleisti pilietinės vienuomenės uh, aktyvistai ir opozicijos atstovai. Be abejo, mes tęsime darbą ir mes norime ne tik, kad uh, ponas Mamadov, uh, bet ir kiti būtų paleisti, nes yra dar kitų pilietinės visuomenės uh, aktyvistų, kurie nebuvo dar paleisti. Mes kiekvieną progą išnaudosime tam, kad iškeltume šį klausimą ir tiek aukščiausių lygio susitikimuose, tiek kitose susitikimuose ir tą darysime tol, kol šie asmenys nebus paleisti. Nežinau, ar reikėtų iš tikrųjų to. Da ar reikėtų naudoti, e, pasinaudoti Formulę, Formulę 1 renginiais, tam, kad atkreiptum dėmesį į tai. Nežinau, tai būtų tinkama, kaip minėjau, mes išnaudosime visas kitas galimybės tam, kad iškeltume šios klausimus ir kai galėsim iš karto pradėsime konkretesnės darybas. Toliau, nevyriausybinių organizacijų finansavimas. Kai Mayer Hatting ir ponas uh, Maradės iš e, kaiminystės politikos generalinio direktorato lankėsi Baku, apie tai buvo kalbėta. Ir iš tikrųjų mūsų finansinė parama kai kuriams nevyriausybinėms organizacijoms siekia 3 milijonus eurų. Ir uh, Daugiau mes negalime šios pagalbos e, skirti pilietiniai visuomeniai dėl to, kad buvo patvirtintas jūsų minėtas įstatymas. Ir tikiuosi, kad Azerbaidžiano valdžia suras galimybę pakeisti šį įstatymą arba suras kitas e, galimybės mums remti pilietinę visuomenę. Pone Lopeš Jūs kalbėjote apie tai, kaip mes sieksime užtikrinti, kad pilietinė visuomenė ir toliau galėtų kovoti su korupcija ir da, skatinti teisės viršnybės principo įtvirtinimą. Na, pirmiausia, noriu pasakyti, kad na, naujame susitarime bus kalbama ir apie teisės viršnybės principą, ir apie da, uh, E, būtinybę kurti tvirtą demokratiją Azerbaidžiane. Galiu Jūs patikinti taip pat, kad mes bendradarbiaujame su Rytų partnerystės plėtinės visuomenės forumo atstovais ir teikiame finansinę paramą įvairiuose sritise. Ir vienas iš mūsų tai vadinamojo paramos e, e, plano yra teisingumo sistema Azerbaidžiane. Ir mes dirbame su Azerbaidžanu šiuo klausimu. Be to, Azerbaidžanas nekarta yra pasinaudojęs dvinių priemomis. Iš viso gyvendintas nuo 2007 metų 41 dvinių projektas ir tai tikrai yra įspūdingas skaičius atsižvelgiant į mūsų bendradarbiavimo su Baku mastą. Ir Baku džiaugiasi, kad mes teikiame paramą šioje srityje ir mes ketiname ją tęsti. Ponas Kučiuk, jūs klausite apie energetinį saugumą. Pietų dujų koridoriaus projektas yra, ko gero, vienas svarbiausių, jei ne pats svarbiausias e, projektas energetikos rytyje, kurį ES ketina gyveninti su trečiomis šalimis. Jums tikriausiai yra žinoma, kad kai šis dujotikis bus nutiestas, o O tikimės, kad jis bus pradėtas eksploatuoti 2020 m. sausio mėnesį. Jis galės patenkinti iki 20 procentų ES dujų poreikių. Ir labai svarbu yra pasakyti ir tai, kad e, šis projektas yra susijęs su kitais e, mažesnio masto projektais ir mūsų kolegos e, energetikos generalinėme direktorate Europos komisijoje labai intensyviai dirba šiuo metu ir aš galiu Jums pasakyti, kad ir vyriausiai galiotinė ponė Mogerinė ir komisijos vicepirmininkas ponas Šefševiškius yra sakingas už energetiką Europos komisijoje, kaip Jums tikriausiai yra žinoma, dalyvavo dalyvavo Baku vykusiame vasario 29 dieną Pietų koridorius projekto patariamosios tarybos posėdėje. Ir tas susitikimas buvo nepaprastai naudingas ne tik mūsų pareigūnų vertinimu, bet ir Baku atstovų ir kitų organizacijų dalyvavusių tame susitikime vertinimu. Politinis realizmas buvo paminėtas kolegos iš Italijos, aš dėja atsiprašau, neprisimenu jo pavardės. Be abejo, mes realistiškai vertiname politinę situaciją ir suprantame, kad dar daug ką galima būtų padaryti, bet kartu manome, kad dabar, kai yra iškilusi naujo susitarimo perspektyva, mes galime. Uh, daryti viską, kad tai, kas mums rūpi, būtų įtraukta į tą susitarimą, kuris teks mūsų tolesnį bendradarbiavimą su Azerbaidžianu pagrindu. Ir mes be abejo kalbėsime ir apie teisės viršinybės principą ir apie būtinybę kurti tikrą demokratiją Azerbaidžiane. Štai Taip mes įsivaizduojam savo vaidmenį ir be abejo, kaip ir minėjau savo žanginėje kalboje, mes informuosime Europos parlamentą. Jau minėjau, kad mes turime derinti siunčiamas žinias, nes tik tokiu būdu mes galėsime sėkmingai įgyvendinti išorės politiką. Dėkoju kolegams, dėkoju visiems, kas dalyvavo šioje diskusijoje. Ir dabar siūlau perėti prie kito darbo atvarkės punkto. Tai yra prie pranešimo apie išorės veiksmų finansavimo priemonių darbo grupės veiklą. Prašau, ponė, būti koferi. Čia. <clears throat> Dėkoju, pirmininkė. Dėkoju už galimybę pranešti visam komitetui apie tą darbą, kurį mes atlikome šioje darbo grupėje. Nuo jo tos grupės įsteigimo pradžios. E, tuo metu jai buvo suteikta kompetencija vykdyti demokratinę priežiūrą e, penkiose ES priemonėse, tai yra finansavimas, išorės finansavimo priemonės, kurios buvo įdėktos 14 e, metais pagal įprastinę teisėkuros procedūrą. Na, e, ši darba, e, šis darbas yra visa apimantis ir mes vykdome e, priežiūrą. Ir čia buvo kalbama 32 milijardų septyneriems metams, kurie buvo skirti šitam darbui. Darbo grupė pernai susitiko dešimt kartų Ir ta ataskaita, kurią aš jums visiems pateikiau e, raštu, galbūt sutaupys mums visiems nemažai laiko, aš jos neskaitysiu, nenoriu išvaistyti jūsų brangaus laiko. Norėčiau padėkoti visam personalui, visiems tiems, kurie prisidėjo prie e, šio darbo, visam komitetui už tą paramą ir e, visai darbo grupiai darbo grupėje pavyko su telkti visus tuos mūsų susitikimų rezultatus į ataskaitą, kuri buvo pristatyta Alma Bruk pirmininkui, kuris remdamasis e, tokia ataskaita pasikeitė laiškai su vicepirmininkė Mogherini, taip pat komisijos narėmis Mimika ir Han ir taip pat kelis kartus tą darė, vėliau komisija sureaguodavo ir pateikdavo atsakymą ir atsižvelgdavo į tuos klausimus, kuriuos iškeldavo darbo grupė. Taigi, tai nebuvo savaime suprantamas darbas, mes tikrai bandėme pasiekti tam tikros uh, E, pridėtinės vertės. Temos, kurias nagrinėjome, tai buvo įgyvendinamieji aktai, taip pat e, kelių sričių politikos kryptis. Taip pat bandėme orientuotis tam tikrą geografinį regioną ir nagrinėjome ES strategiją Irakui ir Sirijai, taip pat kovą su Islamo valstybe, santykius su Birma. Taip pat nurodėme tam tikrus svarbius rezultatus. kurie pasireiškia praeitais metais ir man atrodo tikrai labai svarbu padėkoti tiek Europos komisijos atstovams, tiek išorės veiksmų tarnybos darbuotojams, kurie tikrai labai padėjo mums bendradarbiavo su mumis ne vieną kartą ir diskutavo tuos rūpimus klausimus. Galima padaryti vieną išvadą, kurios neišreiškiau raštu, bet vis tiek norėčiau ją paminėti. Darau išvadą, kad dabartinis šios e, darbo grupės e, e, sudėtis dabartinė neprisideda prie teigiamo darbo. Ir aš norėčiau pasakyti, kad e, tas eksperimentas, kuriam pritarė šis e, komitetas, kai sudarė tą darbo grupę, nebuvo visiškai sėkmingas. Anksčiau tikriausiai prisimenate, kad buvo e, skirtingos darbo grupės, atskiros, kurios nagrinėjo atskirai kiekvieną finansavimo instrumentą. Ir tos darbo grupės buvo keturios iš atskirų narių, iš skirtingų politinių frakcijų. Ir kiekviena dirbo labai intensyviai ties atskirų finansavimo instrumentu. Šita viena darbo grupė turėjo apžvelgti visus finansavimo instrumentus, visas priemonės ir tiesiog nesugebėjo to padaryti taip, kaip aš manau turėtų dirbti ir padaryti darbo grupę dėl apimties darbo didelės, taip pat dėl tos darbo grupės darbo pobūdžio, bet taip pat dėl to fakto, kad dalyvavimas tikrai buvo vidutiniškai labai prastas. Trys darbo grupės nariai e, deleguoti Aš dalyvau visose posėdžiuose, bet nedaugiau nei trys nariai tikriausia dalyvavo pusėje posėdžių. Ir taip sistema tiesiog neveikia, atsiprašau, kad tą konstatuoju, bet taip neturėtų dirbti. Komitetas turėtų atsižvelgti į tą darbą. Nemanau, kad darbas buvo beprasmis, man atrodo tikrai E, galėjome pasiekti tam tikro poveikio, bet jis nebuvo veiksmingas ir tinkamas, jeigu mes kalbame apie parlamentinę priežiūrą. E, ne darbo grupė turėtų spręsti dėl darbo grupės sudėties, bet pats komitetas. Dėkoju, į jūsų pastabą tikrai atsižvelgsime. E, pona Sabina bei ponė Lochmedel taip pat norėtų pasisakyti, taigi pirmąjį suteikiu žodžių. Dėkoju. Pone Liosing, aš turėčiau pritarti nemažai e, pastabų, kurias pateikė ponas Butikofer. Norėčiau padėkoti e, ponui Butikofer taip pat ir sekretariato e, darbuotojams už jų darbą, taip pat tą parengiamąjį darbą, kuris buvo atliktas šioje darbo grupėje. Kaip matote, ir jeigu panagrinėsime dokumentą, kurį pateikė ponas Butikofer, pamatysite, koks sudėtingas tai yra klausimas. Taigi pati tema yra sudėtinga Ir tai yra priemonė, e, kurią e, mes nagrinėjome. Ir kai kalbame apie stabilumo priemonės e, nagrinėjimą, darbas tikrai vyko labai sudėtingai. Mes, padedant sekretariatui, bet taip pat vadovaujant ponui Būti Koferiui, tikrai uh, Atlikome nemažai darbo, bet pats darbas buvo labai sudėtingas. Tačiau šiek tiek skaidrumo šioje veikloje įnešėme. Pats procesas nėra patenkinamas. Aišku, penki nariai šios darbo grupės, net jeigu jie visą laiką dalyvautų posėdžiuose, nepakaktų to. E, tie nariai turėtų apžvelgti tikrai labai daug sričių. Pats procesas, man atrodo, nebuvo tinkamas. Dėrybose, pamenu, kai kalbėjome apie stabilumo priemonę, mes e, reikalavome, kad e, ta priežiūra ir peržiūra um, turėtų būti išsamesnė, taip pat bendro e, sprendimo prieimimo e, teisės, įgyvendinimo teisės turėtų būti geresnės. Ir man atrodo, būtent e, kai vykdome tokių priemonių peržiūrą, mes turime turėti tokias teises. Tai, aišku, pareikalaus labai daug darbo, labai daug pastangų, taip pat daug ir gebėjimų. Vis tiek galvoju, kad galvojant apie tai, kiek pinigų yra skiriama um, šiomis priemonėmis ir tai, kad šios priemonės yra naudojamos įvairiose srityse ir nėra aiškaus galių pasiskirstimo tarp e, išorės veiksmų tarnybos ir Europos e, komisijos, e, nors vis tiek daugiau galių gauna išorės veiksmų tarnyba. Man atrodo, parlamentas turėtų atlikti daugiau priežiūros, bet aišku, su dabartinė darbo grupė to pasiekti nebuvo įmanoma. Labai trumpai. Ne, negaliu nieko daug pridurti prie Butikovo ataskaitos šioje darbo grupėje E, man atrodo, darbas ir e, dėmesys turėtų būti skiriamas demokratijai ir žmogaus teisėms. Kai aš lyginu darbą, taip pat dalyvavusių narių indėlį, anksčiau buvo kita darbo grupė, atskira darbo grupė vienai e, priemoniai vertinti. Norėčiau pabrėžti, kad aš pasisakyčiau už buvusį formatą, kadangi tokioms priemonėms stebėti reikia tikrai daug laiko. Ir šita darbo grupė nagrinėjo visus finansinės instrumentus ir tikrai nepaėgė to padaryti. Taigi, aš e, tikrai būčiau už tai ir tą padaryčiau greitai. Taip pat ES jungtinių tautų darbo grupė jų tik susitiko vieną kartą ir man atrodo tikrai reikėtų skelbti posėdžius, nes yra tikrai labai daug temų, e, kurias reikia aptarti. Ir vėliau e, rezultatus pateikti e, AFET rezoliucijų pagrindu. So. Labai ačiū. Taigi mes pasižymėjome visas jūsų pastabas ir manau, kad mūsų biure aptarsime visą tai ir žinoma mūsų komitete. O dabar norėčiau pereiti. Ar dar nepadiskutavome? Ne, norėčiau vis dėlto pereiti prie mūsų paskutinio darbo tvarkės punkto. O tai, tai yra trečiųjų šalių, kurie piliečiai kirzdami išorinės sienas privalo turėti vizas ir trečiųjų šalių kurių piliečiam toks reikalavimas netaikomas sąrašų nustatymas. Čia kalbama apie Kosovą. Na, ponė Soltis Ir tuoj pasirodys, norėčiau dabar. Exactly. exactly.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 Na, yra kolegų, kurie ir prašė žodžio, o kol kas, kol pakaitinė pranešėja grįžė, aš norėčiau pana atesint pasisakyti. Ačiū pirmininkė. Dėl šio klausimo aš pasakyčiau, kad Švedijoje, o aš kilęs, tikęs iš Švedijos, šalis, kuri remia Europos Sąjungą, ne tiesiog visada reikia pateikti labai pridėtinę vertę turinčių pavyzdžių, kurią galite pateikti savo piliečiams. Na, tokių abstrakčių skaičių neužtenka. Reikia kažko, ką žmonės galėtų iš tikrųjų suprasti, kas liestų jų kasdienį gyvenimą. Aš apie tai kalbu, nes manau, jog svar, tai svarbu, kai kalbame apie Kosovo žmonės. E, visi jų kaimynai Balkanuose turi galimybę keliauti Europos Sąjungą be vizų. O komisija kad visi reikalavimai liberalizacijai reikalingi buvo išpildyti. Taigi Europos Sąjunga e, turėtų parodyti, kad ji rimtai kalba, kada kalba apie Kosovo europinę ateitį. Na, kartu su konkrečiamis e, priemonėmis Aš turiu galvoje ir asociacijos e, susitarimą, ir darbo galimybės. Taip pat Kosovo yra taikomos tam tikros priemonės, nu, o pradžioje tos priemonės buvo labai griežtos, norint gauti tam tikrų privalumų naudos. Žinoma, pažymi E, pabrėžia tai, kad svarbu, e, kad būtų tam tikri mechanizmai jau po vizų liberalizavimo e, proceso, kad iš tikrųjų teisingai vyktų vizų liberalizavimo procesas, reikia žiūrėti, kad nebūtų ir neteisėtos migracijos, kad jie nedidėtų. Na, taip pat, žinoma, svarbu, kad būtų su jų kaimynė, tam tikri ryšiai, ponas pirmininkė. Jau keletą kartų yra pareiškusi, kad mes pasitikėme komisijos įvertinimu ir kad pasirengė paremti vizų reikalavimų Kosovui E, procesą. Ačiū ponia Adaksen. Nesolti atvyko, todėl tai paprašysiu pasisakyti. Visų pirma, turiu jau nuo pat pradžio pažymėti, kad Ulikė negali čia būti, dėl na, operacijos sudėtingos, kurie atliekama jos motinai. Taigi aš kalbėsiu jos vardu. Taigi dėl vizų liberalizavimo Kosovui. Taip, mes sveikiname komisijos sprendimą parekomenduoti bevizį režimą Kosovui. Taip pat mes suprantame, kaip tai svarbu Kosovo piliečiams Ir mes norime uh, išgirsti aiškias e, išvadas, norime pamatyti, kad uh, reglamento, uh, pakeistas reglamentas įsigalios antai, ko reikia savo piliečiams. Vizų liberalizavimas yra vienas iš būdų, kaip galima būtų stiprinti žmonių kontaktus, ryšius ypač dabar esame situaciją. Kosovo yra vienintelė šalis Balkanuose, kuri neturi bevizio režimo sutarties su Europos Sąjunga. Kosovo yra vienintelė šalis, kuriem reikia vizų, jeigu jos piliečiai nori keliauti į Europos Sąjungą. Uh, Ir tai tiesiog lyg tai dėgia tokį supratimą Kosovo piliečiam, lyg tai jie būtų kažkokie antrarūšiai. Taigi, na, jie yra pasirengę įgyvendinti paskutinės dvi sąlygas. Na, tai yra pirmiausia korupcija, organizuoto nusikalstamumo problemų sprendimas ir komisija tada galėtų uh, na, iš tikrųjų balsuoti už demarkacijos e, tarp Kalnijos ir Kosovo nustatymą. Taigi, komitetas norėtų siūlyti, kad parlamentas priimtų jau pirmų skaitimų Ir e, mes kreipiamės į tarybą, kad jie galima greičiau būtų patvirtintas tas sprendimas. Taip pat norėtume priminti visoms valstybėm narėm, e, kad e, Kosovo yra iš tikrųjų padariusi atlikti daug reformų ir nuo 14 metų jau iš tikrųjų yra padariusi didelę pažangą. Svarbu ir tai, kad svarbu pabrėžti, kad kiekviena šalis, na kaip dabar, pavyzdžiui, Ukraina, Turkija, Azerbaidžanas, Kosovas, kad jom galima būtų numatytas bevizis režimas, kad nebūtų tiesiog kaip vienu atskiriu paketu, bet kad apie kiekvieną iš jų būtų kalbama atskirai. Panas Panzeriai. Nelabai ką turiu pridurti. Jau šį rytą turėjome galimybę aptarti su ES delegacija šitos klausimas. Manau, kad viskas vyksta teisinga linkme. Ir na, tai yra tiesiog reakcija į pakartotinį kreipimąsi, kurį mes esame pateikę. Na, žinoma, lieka dar nemažai problemų, kurias reikia išspręsti, yra daug reikalavimų, a, kurie nebuvo dar, a, kurių Kosovo vyriausybė dar neįvykdė. Reikia aiškiaus reformų politikos. da, e, tam, kad integracijos į ES procesas galėtų tęstis. E, vizų liberalizavimas e, turėtų būti vienas iš tų reikalavimų ir manau, kad na, tas institucijas tai supranta. Labai ačiū, ponas Poškov, kolegos. Aš sveikinu tą na, dvasę, kuriame pranešimai mes kalbame apie vizų liberalizavimą. Taip, aš, man kai kas kelia susirūpinimą, kad komisija gal per greitai priima sprendimus. Prieš pusę metų buvo pasakyta, kad Kosovo neįvykdė visų reikalavimų liečiančių demokratijos linijos Jotkalnyje. Ir lygiai taip pat kovoje su korupcija ir tarptautiniu nusikalstamumu. Amen. Комисията обаче очевидно не обръща внимание на тези заплахи. Taip pat ir Amerikos ataskaita apie Kosovą jau daug ką iš problemų iškėlė, bet komisija prieš daug ką užsimerkė. Ir uh, vidų liberalizavimas uh, pamirštus uh, tos reikalavimus, kurie nebuvo įvykdyti ir kuriuos jau pati komisija paminėjo. Na, nežinau na, mes matome a, tiesiog a, tokių e, apsiginklavinčių žmonės e, keliaujančius į, e, iš Kosovo į kitas valstybės. Aš sveikinu Kosovo įsipareigojimą kovoti prieš tuos kovotojus atvykstančius iš kitų šalių, bet na, aš galiu įsivaizduoti rezultatus nu, pavyzdžiui, 500 žmonių e, atvyksta iš e, savo batalionų. Na, man atrodo, kad e, dabartinė padėtim reikia labai išlikti budriems ir stebėti situaciją, nes situacija iš tikrųjų kelia susirūpinimą. Na, na pavyzdžiui, taip pat ir, ir čia kalbu ir apie Dalidžamą, ir apie Gruziją. Aš susilaikysiu balsuojant už šitą susitarimą. Na, noriu pakviesti pana Picūną. Jūs, jūs vadovauja delegacijai, kuri tai, be kita ko rūpinasi ir mūsų santykiai su Kosovu. Hm. Europos komisija pradėjo dialogą dėl vizų panaikinimo dar 2012 metais ir Tais pačiais metais e, e, Kosovoje buvo pateiktas veiksmų planas, kuriame buvo nurodyta, ką, e, ką Kosovas turi padaryti tam, kad būtų panaikintos vizos. Ir gegužės ketvirtą dieną šiemet komisija patvirtino, kad visi kriterijai buvo įvykdyti. Ir liko dar dvi sąlygos, kurias reikėtų įvykdyti, kai Europos parlamentas ir taryba pateiks savo pasiūlymą, kad Europos parlamentas taryba galėtų pateikti savo pasiūlymą, reikėtų, kad Kosovas ratifikuotų sienos demarkacijos susitarimą su Jotkalnyje. Ir antras svarbus da, kriterijus tai yra da, rimta kova su korupcija ir organizuotų nusikostumumu. Kosovas žengia integracijos Europos Sąjunga, sąjunga link ir Kosovas įvykdė 98 sąlygas. Ir tai tikrai yra didžiulė pažanga. Ir aš manau, kad susitarimas dėl sienos demarkavimo su Jotkalnyje taip pat bus tinkamai ratifikuotas, kad te, taip pat reikia kovoti ir su korupcija. Tai yra aišku, bet papildomų problemų nėra. Kai kurios valstybės narės nenori pripažinti Kosovo, bet aš tikiuosi, kad tai nesukels problemų. Mes visi suprantame, kad Kosovo vidaus politikoje dar labai daug rimtų problemų ir e, vyriausybė ir opozicija ne visuomet elgesi konstruktyviai. Ir Kosovas yra šalis, kurioje uh, gyvena labai daug jaunų žmonių, tai yra jauniausia šalis, šalis Europoje ir beje tai yra vienintelė šalis tarp Judosios jūros ir Ramio vandenino, kurios piliečiai negali laisvai keliauti į Europą. Pone Šuica. Dėkoju, aš norėčiau pritarti šiam dokumentui, e, jis yra reikalingas, kaip ką tik pasakė mūsų delegacijos pirmininkas. Mes neseniai lankėmės Kosove, neseniai buvo parengtas taip pat e, FED komitete pranešimas dėl Kosovo. Ir mes manome, kad reikia panaikinti vizas Kosovo piliečiams. Mes bendravome su kolegomis Kosove ir mes puikiai suprantame, kad Kosovas turi dar nemažai problemų tiek vidaus politikoje, tiek išorės santykiuose. Ir mes tikimės, kad ir vyriausybė, ir opozicija supras, kad reikia pradėti bendradarbiauti, reikia sutelkti pastangas. Aš manau, kad be abejo reikia spręsti sienos ginčą su Juotkalnyje ir taip pat reikia spręsti ir problemų dėl serbų uh, daugumą turinčių savivaldybių Kosovo šiaurėje, bet negalima reikalauti, kad Kosovas vykdytų papildomų kažkokių kriterijų, kurie nebuvo keliami kitoms šalims. Be abejo, Kosovas žengė savo keliu ir be abejo viso, visi Kosove turėtų labai rimtai dirbti tam, kad būtų įvykdytos dar visos neįvykdytos sąlygos. Ir nesvarbu, ar kalbėtume apie vizų panaikinimą ar apie integraciją į Europos Sąjungą. Toliau Gabrielė Smith. Ji yra atsakinga už politiką su. Aš atsakinga už vizų uh, politiką santykiuose su Baltarusija da, ir keliomis kitomis šalimis. dėkoju, aš norėčiau padėkoti pranešėjai už teigiamą nuomonę ir už tai, kad parėmėte komisijos pasiūlymą. Be abejo, mes puikiai žinome, kad yra dar nevykdytų sąlygų ir Kosovui iš karto įgyvendinti tas sąlygas nebus lengva. Bet mes tikimės, kad e, pavyks spręsti santykius, e, e, išvyks spręsti problemą su opozicija. Ir žinome, kad Kosovas kovoja su korupcija ir organizuotų nusikalstamumu. Ir mes matome šių pastangų rezultatų. Reikia pasakyti, kad Kosovas įvykdė 93 sąlygas iš 95. Taigi liko tikrai keli paskutiniai žingsniai, tikimės, kad jie netrukus bus žengti ir viskas bus įspręsta. Dėkuoju, panas Kukan. Ačiū, ponė pirmininkė, aš atsiprašau, kad aš pavėlavau. Aš norėčiau kai ką pasakyti, kad gal atvers jūsų akis. Kolegos, ką visiškai teisingai paminėjo visus svarbiausius dalykus ir šį rytą mes kalbėjome ir apie Kosovą ir netgi bendravome su Europos delegacijos naujo vadovė e, Kosove. Ir aš noriu pritesti tai, ką sakė ponia Šuica. E, Kosovo e, žmonės seniai jau skundžiasi tuo, kad jie yra lik savotiška sala vakarų Balkanuose, kad jie yra diskriminuojami, ypač jei palyginsime jų situaciją su kit, kitų vakarų Balkanų šalių. Uh, E, padėtimi. E, visiškai teisingai tą sakė, bet aš noriu pasakyti, kad e, viskas priklauso nuo Kosovo gyventojai ir politikų, jie žino, kokias problemas reikia spręsti. Aš visiškai pritariu tam, kad Kosovai būtų panaikintos vizų reikalavimas, bet tik tuomet, kai bus įspręstas visos techninės problemos. Jie puikiai žino, ką reikia padaryti, ką reikia įgyvendinti ir e, kai bus įvykdytos visos sąlygos, tuomet aš tikrai visą širdim pritarsiu tam, kad vizos būtų panaikintos Kosovo piliečiams. Dėkuoju, kolegos, aš norėčiau Jums priminti, kad pakeitimus galima teikti iki 12 valandos birželio 21 dienos. Būsinių reikalų komitete mes balsuosime Liepos 7 dieną. Strasbūrė, neįlinėme posėdėje, o lybė komitete balsavimas vyks Liepos 12 dieną. Kitas mūsų posėdis įvyks birželio 27 dieną. Dėkuoju visiems už dalyvavimą. Šis posėdis yra baigtas. Thank you very much. Now we can go and watch the, move, the match. <laughs> Ciao. Yes.